Kitas darbotvarkės punktas yra komisijos vicepirmininkės. Taip būtent e, pranešimas dėl rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo gegužės 21-22 dieną. Ir a, ponia Sandra Kalinė, Kalinė Lukaševica, a, tarybos atstovė, dabar turi žodį. Jeigu tai yra dėl darbo tvarkos taisyklių, tai aš jau išaiškinau dėl tų spontaniškų pasakymų. Jeigu dėl spontaniškų pasakymų, tai aš neprimčiau jūsų žodžio. Dėl prerogatyvų. Pasakykite, per šias diskusijas, kaip jūs elgitės? Kaip jūs elgsitės a, a, dėl mėlynųjų kortelių? Ar, sakykime, kiek jūs priimsite mėlynųjų kortelių? Kiek suteiksite kalbėjimo laiko per spontaniškus pasakymus? Nes mes, jūs matote, kad parlamentarai jų nebegali laukti. Jie yra visiškai nusivylę dabartinė tvarka. Aš nemačiau viso sąrašo, aš pažiūrėsime, pažiūrėsiu, kiek mes turime laiko ir tada nuspręsime, ar bus priimtos mėlynos kortelės ar ne, ar viena, ar dvi, ar daugiau bus tų mėlynųjų kortelių leista iškelti, ar tik tai frakcijos atstovai kalbės. Pane ministrė, jums žodis. Dėkoju, pane pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Leiskite pradėti nuo padėkos Europos parlamentui už galimybę dalyvauti diskusijoje dėl rytų partnerystės prieš Rygos viršūnių sustikimą. Ir e, Europos Sąjungos ir rytų partnerystės valstybės susitiks gegužės 21-22 e, dieną gegužės Rygoje. Prieš šešis metus Pragoje mes numatėme, kokia bus mūsų vizija stiprinant santykius tarp ES ir rytų partnerių, pakeliant juos į naują lygmenį, prisimant e, naujus dvišalius įsipareigojimus ir daugia šalius, taip pat siekiant bendradarbiavimo ir dialogo. Nuo tada mes pasiekėme geros pažangos, vystant mūsų partnerystę. Mes e, geriau suprantame e, įvairius interesus, poreikius ir mūsų partnerių valstybių ambicijas susijusią su rytų partnerystė. Rygoje mes kalbėsime apie tos pasiekimus, kuriuos matėme nuo Vilniaus sustikimo ir kalb... E, pabandysime numatyti e, pozityvę darbo tarkę ateičiai. Nuo paskutinio e, vadovų sustikimų Vilniuje, kada buvo pasirašyti asociacijos tarimai bei laisvos prekybos įsapimamti susitarimai e, su Gruzija, Moldova ir Ukraina praėjo nemažai laiko. Asociacijos susitarimai apimantis ir e, prekybos susitarimus su Moldova ir Gruzija yra e, taikomi ir viso to rezultatai yra daug žadantis. Prekyba auga tarp ES valstybių ir suinteresuotų partnerių. Kai dėl Ukrainos neseniai vykęs Ukrainos ir ES vadovų sustikimas parodė, kad e, laikinas taikymas laisvos prekybos detalaus ir visapinčių sutarimo bus pradėtas taikyti 16 metų sausio 1. E, kaip žinia, komisarė Cecilė Malstrom dabar vykdo trišalės diskusijas su Ukrainos ir Rusijos kolegomis siekdama užsitikrinti, kad laikinos nuostatos sausio pirmą dieną bus imtos įgyvendinti kuo geresnėje aplinkoje. Rygos vadovų susitikimas bus puikiai proga peržiūrėti ankstesnės fazes, kai buvo įgyvendinamos asociacijos sutartis ir uh, visapimantis e, laisvos prekybos sustarimai. E, mūsų tikslas yra pagilinti mūsų bendradarbiavimo ir įsipareigojimus. Vadovų sustikimas dar kartą pabrėž reformų būtinybę. Bus siekiama sustiprinti teisinės valstybės principus ir konkurencingą rinkos ekonomiką. Visą tai siekiant suteikti mūsų partneriams geresnę ateitį ir perspektyvą. Norime pabrėžti ir pabrėžime, kad ES rems pastakas bendradarbiauti, kuriant institucijas, užtikrinant mobilumą, plėtojant kontaktus tarp žmonių, e, naudojantis rinkos galimybėmis ir kuriant įvairias tarpusavio jungtis. Reikia pasakyti, kad šalia Rygos vadovų sustikimo vyks trys labai dideli įvykiai. Renginiai tokie kaip žiniasklaidos konferencija, kur bus kalbama apie žiniasklaidos vaidmenį plėtojant rytų partnerystę, vyks pilietinės visuomenės konferencija bei verslo forumas. Šie renginiai e, dar kartą parodys, e, kaip auga pilietinės visuomenės e, vaidmuo, kokie naudingi yra verslo kontaktai gyventinant rytų partnerystės politiką. Gerbiami Europos parlamento nariai, leiskite pabrėžti, kad ES vertybės yra dėgiamos santykiuose su visomis šešiomis valstybėmis rytų partnerėmis. Turime e, individualiai parengtus sustarimus su kiekviena iš jų. E, tuo būdu buvo nutestas kelias, e, dėgiantas vertybės nutestas kelias tiems sustarimams ir dabar mūsų partneriai turi atlikti jiems tenkančias užduotis kai dėl Armenijos e, ir būsimų santykių su, su šia valstybė, mes su valstybė siekiame tolesnio susitarimo, norime, kad būtų pasiektas ir pasirašytas naujas susitarimas. Ir dabar yra rengiami įgaliojimai šiam žingsniui. Dabar laukiame Azerbaidžiano minčių apie tai, kaip, jį, kaip jis mato savo santykius su ES. Kai gausime Azerbaidžiano mintis, tai tuomet peržiūrėsime jas labai rimtai ir įvertinsime, kokių santykių tikisi e, ir kokių nori abidvi pusės. Mes taip pat bandome rasti kelių, kaip toliau kritiškai bendradarbiauti su Baltarusija. Esame įsitikinę, kad plėtodami dvišalius santykius, e, tuo diferencijuotų būdų geriausiai galime pasiekti bendradarbiavimo santykių su visais, e, e, su visomis šešiomis valstybėmis, kurios yra rytų partnerystės narės. Tai yra geriau negu bendros taisyklės visoms. Nuo balandžio mėnesio Moldova jau sulaukė supaprasintų vizų režimo apie pusę milijonų žmonių galėjo jau pasinaudoti to privalumais. E, ir e, Ukraina, ir Gruzija pasiekė pažangos įgyvendinamos vizo e, išdavimo tvarkos e, įgyvendinimo veiksmų planus. E, Europos komisija e, parengė ataskaitą apie šias šalis ir jas įpareigojo siekti numatytų tikslų, kad būtų galima gyveninti antrąją fazę vizų e, liber, režimų liberalizavimo e, plano dalį. Komisija taip pat renks pažangos ataskaitą ir ji bus pateikta dėl šių valstybių 2015 pabaigoje. E, vyksta darybos su Rusija, jos pasiekė baigiamąją fazę, bus tariamas dėl redmisijos sustarimo ir taip pat yra numatytas susitikimas dėl judumo, mobilumo klausimų. Birželio mėnesį. Leiskite pabrėžti, kad Rygos vadovų susitikimas rytų partnerystės klausimų vyksta, esant naujai geopolitiniai aplinkai, kai sienos pasikeitė naudojant jėgą ir partneriai, ir kai kurios valstybės narės e, patyrė labai rimtą spaudimą. Leiskite dar kartą pasakyti, kad mes, neman, mes ne, neketiname toleruoti kažkokių zonų įtakos dalyjo, dalyjimuose, e, naudojant spaudimą. E, norėčiau labai aiškiai pasakyti, Nei e, rytų partnerystė, nei e, dvišaliai santykiai tarp, valstybių, tarp ES ar ir kitų partnerių negalės būti nukreipti prieš kurią nors kitą valstybę narę. Tačiau aš taip pat norėčiau aiškiai pasakyti, kad ES ir toliau e, kovos už savo partnerius, kad, e, savo, kad mūsų valstybės narės galėtų laisvai ir mūsų partneris laisvai pasirinkti savo, kaip vystyti savo užsienio politiką ir su kuo prekiauti. Norėčiau patvirtinti mūsų įsipareigojimą rytų partnerystiai. Vadovų sukimas rygoje bus puikia proga e, sužinoti mūsų partnerių nuomonę apie rytų partnerystės politiką. Norime būti tikri, kad mes teisingai kreipiame ateities rytų kaiminystės politiką ir norime išgirsti jų nuomonę ir ją atsižvelgti, ją formuodami. Pone pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, leiskite dar kartą pakartoti, kad mes savo rytų partnerystės e, valstybėms siūlome tikrą rimtą partnerystę. Mes nenorime primesti partneriams kažkokių pasirinkimų. Diferenciacija mūsų dvišaliuose santykiuose turės būti pagerinta dar labiau, kad būtų galima atsižvelgti kiekvieno partnerio užmojus ir poreikius. E, partnerystės valstybių, e, vyriausybių įsipareigojimai vykdyti reformas taip pat yra būtinas dalykas. Tačiau jokia vyriausybė negalės atlikti tinkamai tokios užduoties, jeigu nebus plačiai remiama savo šalies visuomenės. E, sėkmingi pasikeitimai yra įmanomi tik tada, jeigu jie yra rezultatas e, pasiektas bendromis pastangomis visos visuomenės dėka. Tad e, sudaryti reikiamas aplinkybės reformoms yra būtinas dalykas. Vietos valdžios struktūros, parlamentarai, skaitant ir Europos parlamentą, verslo bendruomenė, pilietinė visuomenė E, turi suvaidinti ypatingai svarbu vaidmenį plėtojant rytų partnerystę. Mes dėl to e, dedame didelės viltis Europos parlamentą, tikimės jis mums padės e, padėti mūsų partneriams, e, kad būtų galima geriau atspindėti ES piliečių ir tų šalių piliečių norus ir siekius. Ačiū uždėmesi. Thank you, minister. Ačiū, ministre. Dabar aš norėčiau pasakyti visiems e, kolegoms, kurie norėtų žinoti, ir ponui Keli. A, taip, e, vienai politiniai frakcijai bus suteiktas vienas pasisakymas, per spontaniškų pasisakymus. Ir taip pat e, pasilieku teisę neleisti kelti mirinos kortelės. Ir taip pat neleisiu kelti mirinos kortelės tiems, kurie pirmiausia yra kalbėtojų sąraše. Panašarašius Vorskis. Dvi minutės. Pone vicepirmininkė. Pirmieji du sakiniai, neįtraukite ne, ne tai į mano kalbėjimo laiką. Nelabai a, priimtinas dalykas, kad, a, kad Europos komisijos vicepirmininkės kėdė yra tuščia per šią diskusiją. O dabar galite pradėti skaičiuoti laiką. Rytų partnerystė yra strateginės svarbos E, klausimas labai reikalingas ES. Nes jis daro poveikį Europos e, ekonomikos e, ir sėkmiai bei geroviai. Ir taip pat skleidžiama žinia apie ES modelį. ES tai, tai yra netrūkstantis procesas, tai yra modelis, kuris yra nuolat kuriamas. Žinoma, yra E, tam tikrų pastangų, ypač Rusijos, e, iškreipti iš kelio būtent e, šią, šį modelį Euro, ir nukrypti nuo tų sustarimų, kurie buvo priimti Vilniuje. Euromaidanas, būtent tai yra puikus įrodymas. Europiečiai norėjo Europos, Europos vertybių, bet Rusai pasipriešino tam. Bet Rusijai nepavyks. Steng, jų pastangos sustabdyti rytų partnerystę bus bevaisės žmonės tikrai gaus nusipelnytą laisvę. Rygoje jūs, jūs turėsite laikytis nustatytos krypties, tai būtent pasirašyti atitinkamą sustarimą su, su, su Ukraina. Ar mes turime kelias pasirinktis, tai būtent padviguminti savo pastangas. Kitas dalykas, tai mes turim, esame priklausomi nuo E, mūsų partnerių valios. Kitas dalykas, tai, tai pirmiausia, me, mes turime pademonstruoti tinkamą politinę valią. Ir dar trečias dalykas, tai pirmiausia, jeigu mes nekovosime e, už e, demokratiją kaiminėse valstybėse, tai mūsų gerovė, gerovė kils pavojus. Ačiū, ačiū ponui Šarušui Vorskiu. Mirinosios kortelės klausimas a, a, iš pono Fransulikos, bet aš nepriimsiu šios mėlynos kortelės. Aš priimsiu mėlyną kortelę tik tai tada, jeigu tas žmogus nebus įtrauktas į kalbėtojų sąrašą. Pone Franculika, jūs kalbėsite vėliau. Todėl mėlynos kortelės klausimo nepriimsiu. Ponas Lekenštainis, socialdemokratų vardu. Dvi minutės jums. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Rytų partnerystė turi aišku tikslą. Ji suteikia e, rytiems kaimynams struktūrą, kaip mes galime politiškai ir ekonomiškai bendradarbiauti. Ji įgalina užmėgsti prekybos ryšius ir keisti, žinoma, atinkamomis visuomenėmis vertybėmis. Rytų partnerystė tai yra pasiūlymas, kuo glaudžiau bendradarbiauti būtent e, ir su tais kaimynais, kurie nėra ES valstybės narės arba nenori būti ES. Tai būtent e, tai yra e, galimybė bendradarbiauti su Armenija, Azerbaidžanu. Ir niekas netrukdo tam bendradarbiavimui. Nors šios valstybės atmetė asociacijos sustarimą arba, pagė, arba iš, išplėsto ekonominio bendradarbiavimo sustarimus. Tačiau šios valstybės gali orientuotis į mūsų vertybės. Labai naudinga, kad komisija dabar pradėjo vertinti mūsų rytų politiką, jos rezultatus e, ir atsižvelgiant į politinius iššūkius mūsų kaiminystėje, kuriuose minėjo panas Šaršas Volskis, dabar e, pirmiausia aktualiusios problemos Ukrainoje. Manau, kad dabar netinkamiausias momentas keisti visiškai mūsų rytų kaiminės politiką. Tačiau e, vadovų susitikimas Rygoje išjūs aišku signalą mūsų rytų kaimynams, kad mes norėtume veiksmingiau bendradarbiauti su rytų kaimynais, daug solidariau žinoma, bet, efekt, bet ir efektyviau, konkrečiai su kiekvienu partneriu. Dabar kaip tik tai tinkamiausias laikas pateikti konkrečius pasiūlymus, kai mes galime bendradarbiauti, kad mes galėtume stiprinti, padėti stiprinti valstybės institucijas, kad galėtume regiono lygių bendradarbiauti. Gruzijos prezidentas kaip tik užsienio reikalų komitete pasakė, kad rytų partnerystės struktūroje Labai svarbu bendradarbiauti vis, visai, visoje geografinėje plotmėje, tiek, tiek rytuose, tiek vakaruose. Ačiū. ACR frakcijos vardu panas Debes Makara. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. rytų partnerystės, tokios kaip e, ja, patvirtina valstybės narės dokumentas, dokumento projektas, iškirtas Rygos sustikimui nuvilia. Ten kalbama apie įvairius principus, tačiau tame tekste aš nematau pla, pla, plačiai apmančios strategijos, aš nematau pakankamai ambicijų. E, Gruzija Moldova, Ukraina yra tris e, rimti partneriai. Ir mes susidurėme čia su pakankamai rimtais iššūkiais. Tame dokumente aš nerandu pakankamai kritikos ir e, Rusijai, kuri dabar kariauja Ukrainos rytuose. Praeitą savaitę Kai kurie mūsų kolegos lankėsi Kijeve ir Ukrainos rytuose ir jie konstatavo, jog agresijos, Rusijos agresijos e, pasiekmes yra baisios. Ukrainiečiai patiria smurtą, juos šaudoma, greunami namai. Tas konfliktas valstybė greuna ne tik tai finansiškai, materialiai, bet ir psichologiškai. Ukrainiečiai turi paukoti labai daugą ir Europa turi duoti jiems kažkokią viltį. Mes negalime palikti dabar likimo valiai ukrainiečiai. Rygoje mes turime labai aišku signalą nusiųsti šiais klausimais. Ir todėl aš norėčiau, kad ES elgtųsi nuosekliai mes turėtume suteikti europinę perspektyvą Ukrainai ir su aiškiu tvarkarašiu, pavyzdžiui, pasakydami, kada bus liberalizuotos vizos. Dėkuoju. Dabar ponas Auštrevičius, liberalų frakcijos vardu. Ministra. Pone pirmininkė, ministrė, rytų partnerystė buvo pradėta prieš penkerius metus ir tai yra Europos Sąjungos E, veikiančios ES pavyzdys. Nepaisant visų sunkumų ir atvirų atakų, rytų partnerystė yra tas dalykas, kuriuo šiandien turėtume didžiuotis. Alde frakcija remia rytų partnerystės politiką, kadangi tai rodo, jog tai yra puikus stimulas demokratiniams pasikeitimams skatinti ir demokratinių reformų procesams paskatinti rytų Europos valstybėse ir mūsų valstybėse partnerėse tris asociuotas partnerės turime žemynė lapyje - Gruziją, Moldovą ir Ukrainą. Visi žinome, kad tos šalys sumokėjo ir moka didžiulę kainą už tai, kad pasirinko europinį kelią. Jos patiria neregėtą spaudimą - karinį, ekonominį ir propagandos spaudimą. Gerbiami kolegos, pradėjome renkti atvirą laišką valstybių ir vyriausybių vadovams ES Rygos vadovų sustikimui. Ta laišką pasirašė 98 šio parlamento nariai. Tikimės, kad Rygos vadovų sustikimas turėtų siekti plataus užmojo tikslų ir remtis solidarumu mūsų asociuotų partnerių atžvilgių. Pirmiausia, raginame lyderius Rygoje pripažinti, tų valstybių Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos būsime narystę Europos Sąjungoje. Manome, kad aiškumas e, kriterijų ir reikalavimų būtų teisingas žingsnis pirmin ir tą padaryti reikia dabar, o ne rytoj. Antra, Rygoje reikėtų uh, su numatyti Gruzijos ir Ukrainos piliečiams supaprastintą visų išdavimo tvarką, e, kad ji galėtų įsigaliuoti šių metų pabaigoje, prieš visišką vizų panaikinimą. E, Rusija, e, kad ir kaip bebūtų gaila visiems, pažeidė rytų partnerystės principus. Tikėkime, kad plėtojant rytų partnerystę ir čia mums pavyks pasiekti pozityvių rezultatų. Ačiū. Ačiū. GUE ir NGL frakcijos vardu ponas Helmutas Šolcas. Pone pirmininkė, pone ministrė, rytoj prasidėsinti, prasidėsinti vadovų taryba, tai bus prieštaravimų vadovų konferencija. Iš esmės e, e, jau tai aiškėja iš e, pačių pareiškimų apie viršūnį susitikimą, kur kalbame apie skirtingus požiūrius, tačiau nepaisant to tęsiama ir toliau rytų politika. Taigi prieštaravimai kaip tik tai rodo būtent kas yra svarbiausia šiam vadovų susitikime. Žinau, Nu, teisinės valstybės principų stiprinimas tai yra vienas iš tų konkrečių mūsų tikslų. Tačiau kaip mes galime sustabdyti, kad korumpuoti oligarchai dabar valdytų Moldaviją, kurie arba Ukrainoje būtų savo nuožiūrą tiesiog uždraudžiamos partijos. Ir Ukrainoje atlikta apklausa kaip tik tai rodo, kad e, reformos nevyksta, žmonės netiki jomis. Tai yra realybė, kur, į kurias turės atsižvelgti viršūnių susikimas. Kita realybė yra ta, kad žmogaus teisės ir demokratija kenčia. Pirmia, pirmiausia, e, dėl to, kad e, socialinis teisingumas yra negyvendinamas. Mes matome, kad nedarbas Armenijoje ir Gruzijoje siekia 20 procentų, o jaunimo nedarbas yra daug didesnis. Ir e, matome, kad Moldavijoje e, per pusę sumažėjo e, moterų įdarbinimas. Tai reiškia, socioekonominiai transformacijos procesai nevyksta. Tai vadinasi, mes turėtume rytų partnerystės suprasti kaip geopolitinį vystimasi. Ačiū. Toliau panas Tamažas Meseričias, žaliųjų vardu. Ačiū, panė pirmininkė, e, panė ministrė, gerimi kolegos. Jeigu yra kokia nors bendra politika, tai būtent yra mūsų kaiminystės politika ir ją reikia žudbūt peržiūrėti. Dabar kalbant apie tikslus ir apie rezultatus šios politikos, tai mes toli esame nuo sėkmės. Komisijos narys Hanas kaip tik inicijavo peržiūrą šios politikos ir a, tam pritarė labai daug iš mūsų. E, šita peržiūra yra tikrai svarbi ir neišvengiama. Tačiau mes neturėtume pamiršti, kad a, e, trys iš partnerystės valstybių pasirašė sesijos sutartis su ES. O šitas e, išplėstinio e, ekonominio bendradarbiavimo e, sutartis pasirašė dar kelios valstybės. Šioms valstybėms turėtų būti suteikta patikima perspektyva stoti į ES. Ir žinoma, reikia atsižvelgti į tam tikrus socialinius nuostolius, kurie yra susijęs su tomis sutartimis. Šis bendradarbiavimas yra prasmingas tik tokia atveju, jeigu siūloma mažiau už mažiau. Bet dabar mes turėtume padinti savo finansinę paramą toms valstybėms, taigi būtent daugiau už pasiektus rezultatus. 2 milijardai eurų per metus e, yra skiriami kasmet rytų ir pietų kaimynams. Iš tikrųjų, tai nėra nei ryštinga politika, nei mūsų įsipareigojimo vykdymas. Mes turime e, peržiūrėti per artimiausią vidutinio laikotarpio peržiūrą e, šią sumą. Tai mes turime prisimti tinkamus įsipareigojimus mūsų partnerio atžvilgių tiek pietose, tiek rytuose. Ačiū. FDT frakcijos vardu Viena eh, Fabio Masimo Kastaldo. Gra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar artėjame prie šio e, svarbaus susitikimo e, Rygos e, rytų partnerystės susitikimo. Ir aišku, tikrai gaila, kad komisijos kėdė šiandien yra tuščia. Tai yra netgi absurdiška. Tad e, šio e, viršūnių sustikimo išvakarėse turime pasakyti, jog e, tos valstybės, kurios atitinka Kopenhagos kriterijus, iš tikrųjų turėtų turėti aiškias narystės ES perspektyvas. Tos valstybės turi užtikrinti tam tikrus kriterijus teisingumo sistemoje, kitose sektoriuose. Aš manau, kad mes turime galvoti apie atitinkamą finansavimą įgyvendindami bendradarbiavimą su mūsų partneriais. Mes e, neturėtume skirti daugiau dėmesio ginklavimuis, jau turėtume galvoti labiau apie bendradarbiavimo dalykus. Manau, kad tai bus pabrėžta. Dėkuoju. Dabar Janus Korvin Mikė. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, kai pradėjote diskusiją, ne viskas buvo tikslu, nes šiaip ar taip oponentai nu, išmuždavo jūs iš kurso, visi žino, kad e, kai jis atsitiko Borisui Nemcovui, bet juk nesaugiau būti opozicijos politiku ar žurnalistu e, Kijeva negu Maskvoje. Ukrainoje praėjusią savaitę buvo nužudyta Debušenko, Kovašnikov, Moros, Serč Slobok, Michael Tečitov, e, Melnik ir daugybė kitų pavardžių galėtume paminėti. E, Ta padarė Ukrainos nacionalistai. Taigi matome, kad fašizmas auga Ukrainoje ir ES simpatizuoja Ukrainos nacionalistams. Ir tai iš tikrųjų nėra labai geras dalykas. Dėkoju. Danke. O dabar, kaip pasisakė frakcijų atstovai ir neprisijungusiai per frakcijų, dvi minutės kitiems nariams. Preda, prašau. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vyksta gana keistų dalykų su rytų partnerystė, nes prieš Vilniaus susitikimą 13 metų lapkritį jau buvo kalbama apie būsimą fiasko to e, susitikimo. Ir dabar atrodo, kad kažkaip panašiai prognozuojama. Irgi kalbama apie galimą fiasko dar neprasidėjus susitikimui. Kaip žinome, Vilniaus e, susitikimas nebuvo fiasko, nes kolegos kalbėjo apie e, tam tikrus rezultatus po to ir šiandien buvo priimta, jog buvo pasirašytos asociacijos sutartis, žingsniai padaryti tam tikri, liberalizuojant vizų režimą. Tai yra pažanga. Aišku, mes e, suprantame, kad e, tos valstybės, kurios yra mūsų partnerės, e, laukia ne tik tai padėties apibendrinimo, bet ir tam tikrų pažadų ir tam tikro signalo dėl ateities, dėl jų ateities. Ir dėl to mes turime kalbėti aiškiai to klausimu ir aiškiai kalbėti apie Europos įsipareigojimus rytų partnerystės kontekste tų valstybių atžvilgių, nes antraip mes iš tikrųjų negalėsime pasipriešinti e, ir e, pesimizmui, ir, ir Rusijos propagandai kuri e, rytų partnerystę pateikia kaip e, antirusišką iniciatyvą, antimaskvietišką iniciatyvą. Ir todėl mums reikia drąsos, reikia aiškių įsipareigojimų ir aiškaus signalo dėl e, partnerystės valstybių europinės ateities. Labai gaila, kad dabar mes iš tikrųjų esame kuklesni siūlydami idėjas šiame kontekste, negu kad prieš keletą metų Vilniuje ar dar anksčiau Varšuvoje. Minutė. Hvala, gospođo predsjednice. Važnost predstojećeg samita u Rigi... Kolega Picula, ačiū, pirmininkė. Rytų partnerystės uh, imperatyvai neturėtų būti nuvertinti, nereikėtų pamiršti Rusijos agresijos rytų Ukrainoje, tačiau bendra deklaracija nėra teikianti daug vilties. 2013 e, m. Vilniaus deklaracijoje buvo paminėti kai kurie dalykai, tuomet, kai Ukraina, e, Moldova ir Gruzija pasirašė e, asociacijos susitarimus. O dabar kasgi lieka, kokios perspektyvos lieka dėl vizų liberalizavimo. Mūsų partneriai turėtų nebūti palikti likimo valiai e, vieni tvarkyti su tuo patiriamu spaudimu. E, vadovų sustikimai turėtų būti šansas ES parodyti savo įsipareigojimą lytų partnerystiai. Tai turėtų būti tai turėtų būti ta vieta, kur būtų aiškiai pasakyta, kaip ES Rusija ketina dirbti, ar kaip partnerės, ar kaip, ar, ar remiamusi kitokiais principais. Ačiū. Ačiū, kolega Karski. Dėkoju. Pone pirmininkė, turėčiau pasakyti, jog, jog situacija iš tikrųjų siaubinga. E, Vyriausių įgaliotinė turėtų kalbėti dabar apie rytų partnerystę, o skandalingai matome, kad Europos komisijos kėdė yra tuščia. Tai yra vienas iš svarbiausių vadovų sutikimų rytų partnerystės istorijoje. Kalbam apie valstybės partnerės, apie asociacijos susitarimus su ES. Jos tos valstybės patiria sunkumus ir dabar matome, kad ES bando e, subalansuoti įvairius prieštaraujančius interesus tekstas, kuris turėtų būti patvirtintas e, vadovų sutikime, turėtų būti aiškus, tvirtas. Turėtume patvirtinti, kad Ukraina, Gruzija ir Moldova turi europinę ateitį. Mes turėtume labai aiškiai pasakyti, kad 2016-aisiais Ukrainos ir Gruzijos piliečiai galės keliauti be vizų Europos Sąjungą. Turime Rusijos agresiją Ukrainoje vadinti Rusijos agresiją Ukrainoje, o Krymo aneksiją taip ir vadinti Rusijos e, įvykdyta Krymo aneksija, o nebandyti kažkaip aptakiai apie tai kalbėti arba net nutilėti. Ačiū, sako pirmininkė, dabar kolega Paet. Dėkoju Rytų partnerystės politika yra labai svarbi, bet kokiu atveju, dėl to nėra jokios abejonės. Tačiau turime kritiškai e, įvertinti tą rytojaus vadovų sustikimą ten turėtų būti nuveikta kažkas labai specifiško, kad Ukraina, Gruzija ir Moldova sulauktų paramos. Tačiau viskas rodo, kad tiesiog bus susirinkta pakalbėti, o jokių rimtesnių rezultatų nebus. Liūdna. Liūdna, kad ES nepriima sprendimų e, panaikinti Ukrainos piliečiams vizų. Ukrainos visuomeniai reikia gerų žinių. Iš tikrųjų, labai liūdna, kad ES negali patvirtinti, jog Ukraina turi savo vietą ES valstybių tarpę ateityje. Kai kurios valstybės narės e, tiesiog pavargo būti tokios entuziastingos. Aštuonius pasirašė asociacijos susitarimą ir aš tikiuosi, kad ES suteiks reikiamą impulsą. Ačiū, sako pirmininkė. Ransdorf. Kitas kalbėtojas yra kolega Ransdorf. Minutė. E, východní partnerství. Ačiū, ponė pirmininkė. Rytų partnerystė e, buvo puikia mintis. Tai buvo nuostabi mintis. Ir Europos komisija ją pavertė niekais, subordinuodama tą mintį Amerikos politikai Rusijos atžvilgių. Pažvelkite Ukrainą. 60 procentų siekia infliacija. E, centrinis bankas faktiškai sužlugęs. Nuo Maidano įvykių 46 Ukrainos bankai taip pat sužlugo. E, darbo užmokestis vidutinis Ukrainoje siekia 40 eurų per mėnesį. Amerikiečiai dabar norėtų žengti atgal. Kerry, Lavrovo ir Putino susitikimas aiškiai rodo, kad toks žingsnis atgal yra įmanomas. Aš manyčiau, kad tai yra netinkamas elgesys šitam kontekste. Dėkui. Nun ist der nächste Redner Herr Bronis Rope für eine Minute

Ponas Estrič, pusantros minutės. Ačiū. Iš tikrųjų, aš sustomėjęs, stebiu visą situaciją, tikrai laukiu to, to sustikimo rytoj. Pirmiausia, man rūpi klausimas dėl Ukrainos. Pažiūrėkime, kasgi dabar vyksta Ukrainoje. Ir aš manau, kad visi dabar užjaučiame tos kenčiančius žmonės tas nuolatinis imperialistinės, tos nuolatinės imperialistinės užmačios iš tam tikros valstybės, jos nežino ribų. Iš tikrųjų, aiškiai ta situacija dabar, kuri dabar yra dabar šiame regione, tai, tai yra rizikinga situacija, tai yra betodiriški metodai, kuriais naudojasi Rusija. Uh, Tai, tai primena netgi a, a, filmą Star Trek, tai žvaigždžių kelias, kur, kur yra a, tam tikras priešas, kuris perima tavo, tavo individualybę. Ir tik tai taip gali egzistuoti. Tai, tai, tai yra panašus mūšio laukas. Tai, tai yra rimta to filmo versija, būtent kas dabar vyksta. O galima nuolat vykdyti spaudimą, nuolat užimti naujas teritorijas, norint perimti žmonės. Iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad nieko blogo neįvyks viršūnių susitikime, kas galėtų paskatinti konfliktą. Na, aš pastebėjau, kad jūs, kolega, kėlėte mėlynąją kortelę, bet jūs negausite žodžio, nes jūs kalbėsite vėliau. Šoltinis Balčio vieną minutę. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Rytų partnerystė. Tai kažkas, e, ką mes sukūrėme, e, kad galėtume apsisaugoti nuo Rusijos veiksmų. Bet turime būti atsargus. Jeigu tose kaiminėse valstybėse yra vyriausybės, kurios netinkamai veikia, tai turėtume būti budrus kad, kad sakykime, jos nenušlystų nuo to į pasirinkto kelio. Žinoma, kai kurios valstybės yra remiamos Junktinio Amerikos valstijų, kai kuriuose valstybėse, sakykime, netaikomas, netekime, demokratiniai principai, etinės mažoms persekėjimas, nepaisoma žmogaus teisų. Tose valstybėse vyksta a, tikrai nemažai dalykų, kurie prieštarauja mūsų vertybėms. Ir jeigu tos valstybės nori priartėti prie ES, tada jos turi apsispręsti Ir mes turime tai aiškiai jiems pasakyti. Andrė Plenkovičius, pusantros minutės jums. Ačiū, ponia vicepirmininkė Lanačiak. Šitą diskusiją dėl rytų partnerystės konferencijos Rygoje yra labai svarbios dėl mūsų užsienios politiko prioritetų. Pirmiausia, kalbant apie tas šešias valstybės, su kuriamis bendradarbiaujame, ypač e, apie tas penkias valstybės, kur, kurios įstraukusios labiau į bendradarbiavimo procesą. Aš nekalbu apie Baltarusiją, kuri turi savo a, specifinę poziciją. Taigi, tai mes tęsame tą patį darbą, kurį pradėjome Vilniuje. Kągi mes norime pasakyti toms valstybėms? Mes norime apdovanoti jas už pažangą, tai būtent artėjant prie ES, ypač Ukraina, Moldova ir Gruzija, kurios būtent laiko savo įsipareigojimų. Ir mes e, dabar įvertinsime jų, jų pastangas ir e, pasinaudosime visomis priemonėmis, kad joms padėtume. Tai būtent e, teiksime įvairiausią pagalbą siekiant įgyventi reformas, teismų reformą, pavyzdžiui, kovojant su korupcija, institucijų stiprinimą. Tai yra mūsų prioritetai ir tam turime skirti tinkamą finansavimą. Signalas, kurį mes turime išsiųsti toms toms valstybėms turi būti aiškus, ypač liberalizuojant vizų režimą. Tai, tai yra žinia, kurią mielai priima tų šalių visuomenės. Ir labai svarbu nenuvilti tų šalių. Mes turime aiškiai pasakyti kaiminėms valstybėms, kad visos šios partnerės turi teisę priimti savo sprendimus ir joms bus teikiama mūsų parama. Ačiū. Kitas kalbėtojas, panas Baštinaru, dvi minutės. Ačiū, e, ponė vicepirmininkė, ponė ministrė. Nuo e, pastarojo viršūnių susitikimo rytų partnerystės klausimais Vilniuje daug kas pasikeitė mūsų rytų partnerystės valstybėse. Kai kurios pasirašė asocia... asociacijos susitarimus su ES, o jie patyrė spaudimą Ukrainoje e, šitas išorinis spaudimas baigėsi karu. E, be jokių atpažinimo ženklų e, rusų kariai dalyvauja rytų Ukrainoje kariniuose veiksmuose, demonstruoja ir atsiveža savo karinę techniką. Ir mes turime parodyti, kad, kad valstybėms turi, kad padėsime, kurios vykdo savo reformas. Uh, Jeigu mūsų ryštas bus mažesnis Rygoje, tai bus neigiamas poveikis Europai ir, ir tai reiškia, kad mes nuleidome rankas. Ir tai reiškia, kad mes siunčiame neigiamą signalą savo kaiminėms. Mes turime užtikrinti, kad rytų, kad Rygos viršūnių susitikimas iš, išsiūs atinkamą signalą, signalą mūsų kaiminėms. Aš turiu dvi minutės, ne vieną. Mes neturime nuvilti mūsų partnerių ir jų visuomenių. Mes turime padrasinti jas ir kompensuoti jų pastangas. Mes turime parodyti, kad joms labiau nei bet kada yra atvira ES perspektyva. Mes turime pasinaudoti visomis galimybėmis, visomis priemonėmis, kad mes atremtume Rusijos propagandą. Todėl Aš manau, kad labai svarbus žingsniai turėtų būti padaryti. Tai būtent e, vizų liberalizavimo režimas turėtų būti nustatytas Ukrainoje ir Gruzijoje. Tai būtent mes turime padaryti viską, kas įmanoma, atsižvelgdami į tų šalių dedamas pastangas. Tai yra svarbiausias ženklas. Tai būtent tai, kad jų tų šalių kelias veda į Europą. Ir aš taip pat norėčiau a, prisijungti a, a, prie pono Oštrevičiaus a, parengto laiško. Ačiū. A, ponas Lutovski, vieną minutę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, rozpoczynający się. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Rytų partnerystės vadovų sutikimas prasideda rytoj ir tai yra puikia proga Europos Sąjungai nustoti vaidinti politiką mūsų rytų kaimynų atžvilgių. Tai yra proga pradimtis tikrų veiksmų, jeigu rusų ginklai nėra pakankamas argumentas, tai aš galvoju, kas jį galėtų mus priversti reaguoti. Ukraina šiandien yra tema numeris vienas. Ten gilėja E, chaosas, žlunga bankai, nauji Rusijos išpoliai greuna šalį, kuri yra mūsų kaiminė. Ar galime pasitenkinti vien tik žodžiais, vien tik aptakiomis frazėmis? Būtina teikti ekonominę pagalbą, efektyvę pagalbą, būtina padėti kurti demokratinės institucijas. Šie tų dalykai turi būti atspindėti šios vadovų tarybos deklaracijoje. Rusijos stiprybės šaknis e, turi mūsų bejėgiškume. Ir manyčiau, kad mūsų žodžiai turi labai tvirti. E, labai gaila, kad čia nėra e, pajos komisaris. Kolega Vaigel, prašau. Minutė. Ačiū. Pane vicepirmininkė, aš manau, kad jūs. Jūsų neleisit man kalbėti, nes labai sunku, labai greitai ir trumpai išdėsyti sudėtingus dalykus. Rytų partnerystė ir sąjunga viduržėmio jūros valstybių yra tos politikos, kurios neilgai buvo sėkmingos, dėl to šiandien vėl apie tai reikia kalbėti. Kalbame apie būtinybę peržiūrėti tas dvi organizacijas, kurios tapo kylančių klausimų, dvi šalių klausimų atvirų e, bei geopolitinių interesų įkaitėmis. Tačiau, kai kalbame apie vertybių, bendrų vertybių erdvės plėtrą, turime ir toliau, ir toliau veikti šioje pasaulio dalyje. Esu įsitikinęs, jog partnerystės vaidmuo, jeigu būtų matomas būtent šitaip, Tai karo Ukrainoje ko gero galėjo ir nebūti. Ir norėčiau tuo ir baigti, e, o pratęsiu savo mintis kitą kartą. Dėkui. Ponas Kusupermui, minutė. Ačiū. Ir tokia asociacija, tokia kaip Rygoje numatyta, mums nepatinka. Asociacijos sudarimai, laisvos prekybos zonos yra politinės kontrolės ginklai mesgant politinę ir ekonominę partnerystę ir tie ginklai nelygus. Pietų valstybės puikiai žino, ką tai reiškia. Tai reiškia didesnį skolinimą, didesnę dezindustrializaciją ir to šalis tampa savotiškais vasalais, tos partnerystės šalis. Dabar skatinsime karą ir nestabilumą. Matome, kad NATO naudojasi tokiomis priemonėmis. Agresyviai kalbam apie hybridinį karą, kalbam apie Graikiją, Rusiją, puolamo žiniasklaidos priemonės, naudojamos tokios magiškos formuluotės tam, kad būtų galima atsakyti mūsų e, sąjungininkų numeris vienas, tai yra mes siekiame Europos, kuri būtų nepriklausoma ir neva teisingesnė. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė, žodis kolegė Ždanokai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nepritariu su optimizmui. Rytų partnerystė tokia, kaip yra dabar, yra šaltinis konfliktams. Vienintelis būdas grėsmės sustabdyti yra sumažinti e, įtampą santykiuose su Rusija reikėtų, kad rytų partnerystės, su rytų partnerystės valstybėmis būtų vis glaudesni santykiai. ES partnerystė neteisingai interpretuoja, tai ir yra visų nesėkmių priežastis. Reikėtų užkirsti kelią e, imperialistiniams plėtros užmojams. Matome, kad e, partnerystė iškreipta tapo ir dėl to pilietinio karo Ukrainoje kai buvo, mat, dabar reikėtų sušaukti naują e, Europos saugumo konferenciją po Helsingio konferencijos vykusios prieš kurį laiką. Ir galėtume Rygoje paskelbti tą kreipimas. Jeigu to nepadarysime Rygoje, pilietinė visuomenė tuo užsijims. ES vaidmuo turėtų būti vienyti, o neskaldyti. Kolega Šefas ir minutė. Pone pirmininkė, pone, ponios Mogerinė atstovė. Rygos vadovo sustikimo išvakarėse reikia apžvelgti partnery, rytų partnerystės e, pasiekimus. Jokio pažado po šaltojo karo nebuvo išpildyta. Galėjome sukurti klestinčią Europos zoną, kuri galėtų jungti rytus ir vakarus, rytų ir vakarų Europą. Vietoj to, kiekvieną kartą, kai šalis yra tiltas tarp rytų ir vakarų, e, stengiamasi žmonės supriešinti siekiama primesti jiems pasirinkimą, kad jie rinktųsi vakarų kelią e, ir ES kelią. Serbija ir Gruzija, kur vyko konfliktai, yra tik iškalbingi tie pavyzdžiai. 10 tūkstančių aukų e, pareikalavo konfliktas Ukrainoje. Ir kam? Dabar reikalaujama, kad mes NATO plėtros politiką remtume, tai prieštarauja Europos ir ES interesams. Dabar pono Kerry dėka e, bandoma bus tiekti e, realistinę tokią politiką. Tad aš manyčiau, kad kurkime vieningą didelę Europą. Šiandien europiečių būti būtent tą ir reiškia. Dėkui. Kitas kalbėtus yra Tune Kelam. Pusantros minutės, prašau. Reika summit should not become as. Rygos viršūnių susitikimas Neturėtų būti susitikimas, kuriame maž, prisimama mažai politinių įsipareigojimų. Valstybės narės nenori e, prisimti naujų įsipareigojimų, teikti naujų pažadų. Ir e, todėl yra mažai galimybių išsaugoti mūsų partnerystę. Bet mums reikia tik priešingų dalykų. ES turi pademonstruoti, kad laikosi savo įsipareigojimų rytų partnerių atžvilgių. Tai būtent, kad tai yra tinkamiausias kelias pasiekti demokratiją. Ir e, pirmininkaujančios Latvijos e, deklaracija būtent yra ta, e, kaip jau buvo sakyta, kad mes norime tikros partnerystės. Ir mes manome, kad Rygos sprendimai bus lemtingi. Ir kalbant apie šitą laišką Europos parlamentaro, kuris, buvo, kuris skirtas vadovų, vadovų tarybai, manau, kad vizų liberalizavimo režimas, tai būtent Gruzija ir Ukrainai, tai yra puikus signalas, kaip ir toms valstybėms, kurioms atsiveria tikrai puikiai perspektyva stoti Europos Sąjungą. Tai būtent e, tai yra toms galimybė toms valstybėms, kurios laisvai pasirinko tokį kelią. Žinoma, kiekvienai valstybė turi pritaikomas konkretus kelias, bet e, mes neturime silpninti savo įsipareigojimą. Tos valstybės, kurios yra šalia mūsų, jos priklauso mūsų šeimai. Ačiū. Andrejš Mamikins. Vieną minutę. Ačiū, ačiū panė pirmininkė. Gerbimi kolegos. Svarbiausias e, viršūnių sustikimo e, klausimas, ar bus vykdomas reformos ir ar bus išlaikytas e, kaiminystės, rytų kaiminystės turinys, ar rytų kaiminystė lietai numirs. iš tiesų e, nebus, kaip jau matome, nebus priimta rimtų sprendimų. Nu, Gruzija iš, iš, įvykdė visas sąlygas e, vizų liberalizavimo režimui. Tai, A, tačiau kodėl tas sprendimas nebuvo priimtas anksčiau? Tai būtent tai yra a, dėmesio klausimas. Mes esam laikomi arogantiškais. Problema yra ta, kad ES a, nori a, atlikti didžiojo brolio vaidmenį, bet tai yra klaida. Aš manau, kad mūsų a, pa, partneriai yra alergiški tokiam vaidmeniu. Jie nori lygia, lygia, būti lygiaverčiais partneriais. Nes kitu atveju mes negalime tikėtis gerų rezultatų. Mes turime reformuoti rytų partnerystės programą. Kitas, kitas kalbėtojas, e, panas Jūrakas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, jog mes turime stiprinti buvusių sovietinių valstybių nepriklausomybę. Tai yra mūsų darbo pagrindinė prasme. Vienas iš kolegų, kurio dabar nebėra salėje, sakė, jog mes turime e, gerbti Rusijos įtakos e, zonos ribas. Tačiau jeigu mes taip elgsimės, tai tuomet mes kvestionuosime ir ES moralinį nusistatymą ir jos e, vertybės. Tarpu šioje salėje mes kalbame apie europinės vertybės labai dažnai. Manau, kad atėjo laikas suprasti, jog rytuose, Europos rytuose gyvenančios valstybės nori mums parodyti, kokios jų vertybos, vertybės yra. Ir mes iš jų galime daug ko pasimokyti. Europa e, turi eiti šito keliu ir nepamirškime to. Ačiū. Aš teikinę pusantros minutės jums. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, Rygos viršūnės susitikimas įgalins mus diferencijuoti ES santykius su įvairiomis partnerystės valstybėmis. Tuo pat metu reikia iškristalizuoti bendrą ES poziciją šių šalių atžvilgių. Koks yra bendras vardiklis? Trys valstybės kariauja - Armenija su Azerbaidžianu, Rusija susiduria su hybridiniu Rusijos e, karu, trys valst, trijų valstybių teritorija yra teritorijos dalis okupuota - Moldavijoje Padniestrė, Gruzijoje e, Osetija, taip pat e, Baltarusija yra pareiškus nuogastavimo dėl išorinio saugumo matome, jog Rusija vykdo agresyvę imperialistinę politiką. Aš norėčiau paprašyti komisijos nario e, Hano e, vadinti viską tikraisiais vardais. E, Rusija pradėjo hybridinį karą prieš Europą ir prieš rytų partnerystės valstybės, kurios nori atsikratyti Kremliaus autokratinio režimo įtakos. E, Vaclavas Havelas sakė, jog mes Rusijai negalime niekaip kitaip padėti, kaip tik tai sakydami teisybę apie tą valstybę. Danke sehr. Der nächste, der nächste Redner ist nun Herr Tibor Sanyi für eine Minute. Panas Tibor Sanyi, viena minutė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. tarybos atstovė kalbėjo taip pat ir komisijos vardu. Manau, kad iš jos mes išgirdome gerų naujienų. Ko mes tikimės iš Rygos viršūnių susitikimo? Mes tikimės, jog galėsime dabar padėti valstybėms, kurių padėtis visiškai destabilizuota. Tačiau turime suvokti ir problemas, kurios vis dar egzistuoja. Kai kurie mūsų partneriai, kaip Ukraina, yra be galo sunkioje padėtyje. Dalis Ukrainos yra okupuota. Prieš šią valstybę vyksta puolimas. Ir e, mes turime pateikti patikimų alternatyvų šiai valstybei. Turime renktis šiam Rygos susitikimui, turime renktis, spręsti tokias problemas, ir kitas panašias problemas, kurios gali kilti ties ES išorės sienomis. Mes turime suprasti savo atsakomybę ir imtis jos. Dėkuoju, ponas Makl Makl Maklister. Pusantros minutės. Gerba, e, panė pirmininkė, gerbimi ponios ir ponai aiškus politinis signalas iš Rygos sustikimo turėtų būti toks, kad ES norėtų glaudžiai bendradarbiauti su rytų partnerystės valstybėmis, tai būtent nuosekliai bendradarbiaus ir su entuzijazmu. A, dabar išklausęs e, kairiųjų, pavyzdžiui, arba pačių dešiniųjų e, e skeptiškų balsų, aš norėčiau pabrėžti. Rytų partnerystė nereiškia, kad e, kad e, šalis partneris turėtų spręsti, kam priklausyti, arba prikortėti prie ES arba Rusijos. Tai neklausimas arba arba. Čia klausimas svarbesnis e, yra ir ir. Ar galima rinktis abi valstybės? Britų e, kaiminysės valstybės pačios gali nuspręsti, kiek jos nori bendradarbiauti su ES ir kiek su Rusija. Ne visos valstybės nori vienodų greičių ir e, vienodomis politinėmis sąlygomis priartėti prie ES. Todėl mes taikome konkrečius sprendimus kiekvienai iš tų šešių valstybių. Tuo pačiu ES neturėtų uh, nustoti kartoti, kad demokratija, žmogaus teisės ir teisės viršenybė yra svarbiausia mūsų prioritetai. Tai turėtų būti ir būsimo Rygos sustikimo temos. Ačiū ponios Mūdį nemačiau, kuri yra įrašyta į sąrašą. Todėl pusantros minutės suteiksiu ponai Kukanui. Ačiū, panė pirmininkė. Dabartinė e, situacija mūsų rytuose primena e, seną E, varžymasi tarp įtakos tarp rytų ir vakarų. Rytų partnerystės koncepcija e, šioje situacijoje yra tikrai puikis, e, puikis struktūra, būtent, kad galėtume spręsti šias problemas. Mes norime užtikrinti daugiau demokratijos, daugiau gerovės ir daugiau integracijos ES. Mes norime sugrįžti prie tų pagrindinių vertybių. Ir mes turime aiškiai pademonstruoti, kad mes esame pasirengę a, panaudoti visą savo politinį kapitalą mūsų partnerių naudai. Mes e, galime tai padaryti e, siūstami aišku vieningą signalą per savo viršūnių susitikimus. Aš pakartosiu, mūsų kaiminysės politika turėtų būti labiau politiška. Tai reiškia, mes turime pasiūlyti e, aiškę ir drąsią viziją mūsų kaiminės valstybėms, tai kad mūsų darbai tiktų mūsų žodžius ir kad mūsų veiksmuose aiškiai atsispindėtų e, europinės, europinis ryštas. To mums reikia dabar daugiau negu bet kada. Dėkoju. Kolegė Kristėja, minutė, prašau. Kolega Kristėja. Na, kol mes kalbame dabar, pasikeitimai jau vyksta. Mes turėtume pažvelgti atgal ir būti įsitikinę, kad e, padarėme teisingus sprendimus savo laiku, spręsdami rytų Europos iššūkius. Norėčiau paminėti tą plataus užmojo elementą ir narystės perspektyvą. Tai turėtų būti apčiuopiama tiems, kurie nusprendė sukti ES e, narystės keliu. Be abejo, daugiau dar reikėtų nuveikti, tačiau žodžiai reiškia ne tiek, kiek veiksmai. Tačiau ES Moldovai, Gruzijai ir Ukrainai turėtų pasiūsti labai aišku signalą dėl jų ateities. Jų vieta yra kartu su 28 valstybėmis narėmis. Juolab, kad to šalis įgyvendino savo įsipareigojimus ir atliko reformas pagal asociuotos narystės susitarimą. Mes negalime reikalauti, kad vyktų reformos ir galiausiai neuždegti žalios šviesos valstybių narystiai. Dėkoju. Dabar kolega Bogdan Andžiejskiai. Žodis jam. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad politika mūsų rytų partnerių atžvilgių visada buvo nerištinga, nestabili, nestabili ir neaiški. Tai pasirodė esą neefektyvu. Penkerius, per penkerius metus šiek tiek pažangos pasiekta. Tačiau trūksta galbūt daugiau ryšto. Ne visada galbūt buvome teisūs priimtami sprendimus, tačiau pažangos pasiekta buvo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turėtume savo partnerius e, traktuoti labai individualiai, kalbėdama apie rytų partnerystę ir siūlyti jiems tokius dalykus, kurių dėka atsižvelgiama į tų šalių specifiškumą. Dažnai tai yra tokie dalykai, kurie yra susiję su kultūrinėmis su šalių tradicijomis. Pasinaudodamas progą norėčiau paminėti vieną kitą pastabą vyriausios įgaliotinės atžvilgių. Jinai labai dažnai būna čia salėje, bet norėčiau ją matyti dar dažniau. Ačiū, sako pirmininkė, ponus Drojevski. Na, puiku, kad pasisakymą vaikite šiek tiek anksčiau. Kolegai Fransulika žodis dabar, prašau. Fact, Ačiū, ponia pirmininkė. Na, šiaip Pone Lukaševica teisingai pasakė, kad Europos sąjungoje mes kalbame apie partnerystę, tikrą partnerystę su tom trim valstybėm. Tačiau iš tikrųjų siūlome toms valstybėms mažiau negu buvo tikėtasi. Mes žengėme žingsnį atgal, lyginant su tuo, kas įvyko Vilniaus vadovų susitikime, kai buvo, kur buvo kalbama apie rytų partnerystę. Toms valstybėms reikia tikros europinės perspektyvos. Jos būtent to siekia. Ir mes E, tą vadovų rytų partnerystės sustikimą ketiname e, panaudoti tam, kad tas valstybės paverstumėm buferinėmis. Liūdna dėl to. Tai bus savotiška dovana Rusijai. Su taryba sutinku ir manyčiau, kad reikėtų kuo greičiau ratifikuoti asociacijos susitarimus su minėtomis valstybėmis, su Gruzija, Moldova ir Ukraina ir tuos laisvos prekybos visapimančius susitarimus. Tai sustiprintų ekonominę integraciją ir galbūt politinę asociaciją taip pat. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar pusantros minutės poniai Dubrovka Šuica. Prašau. Dėkoju. Faktas yra tas, kad susidurėme su nauja geopolitinė situacija, lyginant su ta, kuri buvo susikloščiusi prieš 2013 susitikimą. Sienos buvo pakeistos jėga, kai kurios valstybės narės patyrė didžiulį spaudimą ir tos valstybės šešias, apie kurias kalbame, dabar yra atsidūrusios skirtingoje padėtyje. Trys iš jų yra panašioj padėtyje Tačiau šiaip ar taip labai didelių pakeitimų įvyko lyginant su 2013 metais. ES turėtų tęsti savo darbus toliau, tuo pačiu keliu, reikėtų bendradarbiauti su mūsų partneriais. Kaip sakė tarybos atstovė, turėtumėm pasiūlyti visapusę partnerystę toms valstybėms, nes tai yra mums vienintelis būdas atremti Rusiją, nes Rusijai nepavyko mus išmušti iš vėžių ir mes turėtume tai aiškiai parodyti. Galbūt neturėtume laikyti Rusijos priešais, tačiau tai yra mūsų oponentai. Faktas yra tas, kad šių valstybių piliečiai tikisi pasikeitimų. Ir būtent dėl to mes turime dirbti aktyviai toliau, turime pasiūlyti toms valstybėms europinę perspektyvą. E, asociacijos susitarimai buvo pasirašyti ir e, Tai padėjo pasiekti rezultatų, tai padėjo pasiekti pirminio tikslo įtvirtinti taiką. Ir būtent dėl to turime aktyviai dirbti toliau. Turime siekti ne tik solidarumą užtikrinti, bet ir parodyti aiškę paramą. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kolega Galer, pusantros minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau tokio rezultato, kuris padrasintų mūsų rytų partnerius. Tai būtent padrasintų todėl, kad jie gautų tam tikrą europinę perspektyvą, kurios siekia. O man susidaro įspūdis, kad e, kai kurios valstybės nori tos europinės perspektyvos, o kai kurios turi būti padrasintos. Tai būtent mes turime suteikti toms šalims perspektyvą įgyvendinti tam tikras demokratinės vertybės, tai teisės viršenybę. E, ir parodyti, kągi reiškia rusiška perspektyva. Mes e, E, neturėtume sugrįžti prie 2013 metų Vilniaus rezultatų. Nes Rusijos agresija rodo, kad žmonės tiek Ukrainoje, tiek Gruzijoje kažko nori konkretaus, nepaisant tų finansinių įsipareigojimų. Tai būtent jiems reikia kažkokios perspektyvos, kažkokios simpatijos, Taigi, pavyzdžiui, e, vizų liberalizavimas. Čia, kaip jau laiškė buvo minėtas e, ir kitų kolegų, tai yra vienas iš tų dalykų, kuris palenktų į mūsų pusę e, tų šalių visuomenės. Ir aš manau, kad viršūnių sustikime tai turime tiksliai numatyti tokią perspektyvą, būtent liberalizuoti vizų režimą, kad žmonės jaustusi Europos dalimi. Ačiū. Toliau ponas Leslo tokias vienai minutį. Pone pirmininkė, Krymo aneksavimas ir karinė Ukrainos ir Rusijos konfrontacija sukūrė naują geopolitinę padėtį, kalbant apie e, rytų partnerystę. Ir būtent tokiame kontekste, sudėtingame, problematiškame kontekste vyksta šis susitikimas. Ir nors nežiūrinti viską, reiktų, tas susitikimas turėtų partneriams siūsti pozityvę, padrasinančią žinę, nežiūrint visų sunkumų. Reikia e, galvoti apie valstybės, kurios pasirašė praėjusiais metais asociacijos sutartį, e, apie turiuomenį Ukrainą ir Gruziją, Reikia ieškoti politinio e, Rusijos, Ukrainos ir Rusijos Europos krizės sprendimo, kad užtikrintume e, regiono saugumą ir išvengtume karo. Reikia užtikrinti mūsų rytiniams partneriams e, reikalingą paramą ir suteikti e, jiems europinės ateities perspektyvą. Ačiū. Toliau žodis ponui Boni vienai minutiai. E, su Rygos susitikimu siejami įvairiausių lūkesčiai. Dėl agresyvių Rusijos žingsnių norėtume e, ženklesnių pasiekimų. Jei Rygos, e, jei Rygos susitikimas pakeistų padėtį, išvelgiu galimybę pažangai. Mes kalbame apie trijų valstybių galimybę įstoti į ES, kalbame apie uh, kit, papildomas priemonės kaimintės politikoje, uh, energetikos bendradarbiavime taip pat. Uh, ir e, pilietinės visuomenės plėtojame. E, remiame reformas, kurios yra ypač svarbios. E, esame bendrame kelyje su Armenija ir Azerbaidžianu, nežinau, kaip yra Baltarusijos atveju. Labiausia reikia nusiųsti pozityvę žinę tų šalių visuomenėms esant dabartiniai grėsmiai, iš Rusijos tos šalis turi jausti paramą. Reikia konkrečių pasiūlymų dėl vizų režimo liberalizavimo Gruzijai ir Ukrainai. Jie turėtų būti aiškiai pristatyti. Bei e, Europos Sąjungos, bei narystės Europos Sąjungoje perspektyva taip pat turėtų būti aiškiai pristatyta. Ačiū toliau, ponas Gžib. Pirmininkė. Ačiū prieš rytų partnerystės vadovo susitikimą bandome svarstyti, kokių rezultatų galime jame pasiekti. Galbūt galėjome pasiekti daugiau, jei būtų buvę daugiau pasirežimo, jeigu jo būtume turėję daugiau mes. Ši iniciatyva nėra prieš ką nors konkrečiai nukreipta. Tai nėra prieš Rusiją nukreiptas susitikimas, kaip kai kas čia skelbia. Tai yra įvairia lypė partnerystė, kuri apima šešias šalis partnerės, kurių užmojai ir galimybės yra skirtingi. Mes esame jau nemažai pasiekę. Yra pasirašyta asociacijos sutartis su Ukraina, Gruzija, Moldova. Taip pat finansuojami konkretus projektai mm, iš kaiminystės e, bendradarbiavimui skirtų fondų. Reikia, reikalingos e, reformos kai kuriuose kaiminysės valstybėse, tačiau kadangi jų siekiai yra skirtingi, mūsų lūkesčiai taip pat turėtų būti nevienodi. Džiaugiuosi tuo, kad Moldova, Gruzija ir Ukraina pasirinko europinį kelią. Toliau žodis ponui keli. Noriu padėkoti jūsų pirmtakui pirmininko kėdėje už tai, kad paaiškino, kaip e, galime naudoti mėlynąją kortelę. E, diskusijos vyko tikrai sklandžiai. Parlamente dirbu jau šešis metus ir pirmą kartą matau čia tarybos atstovus tokiuose diskusijose. Tačiau neįtikėtina, kad tokiuose diskusijose nedalyvauja komisijos atstovai. Ir jų inerciją e, kompensuos mūsų pasirežimas pasiekti rezultatų Rygoje. Šalis, apie kurias kalbame, kalbame elgesi labai drąsiai. Jos teigia, kad rytai yra sudėtingesnis pasirinkimas, sunkesnis pasirinkimas, kad vakarai yra geresnis pasirinkimas. Todėl turime tikėtis gerų rezultatų Rygoje, ypač už pasiūlyti e, galimybę keliauti be vizų 2016-aisiais. Tai būtų padrasinimas tų šalių piliečiams. Ir tai būtų padrasinimas joms eiti tuo e, nepriklausomybės keliu, kurį jos pasirinko. Pirminkė, ačiū, tuo baigiame e, pasisakymus. Dabar bus pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Pirmasis kalbės ponas Hedman. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, koleżanki. Labai ačiū. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, rytų partnerystės žinių sutikimas bus savotiškas išbandymas visom šiom iniciatyvom, kurias mes dabar svarstome, dėl to, to tiek daug lūkesčių susiję. Na ir mes tikimės, kad darbo tvarkė, tai vienas iš svarbių klausimų bus būtent energetinio saugumo klausimas, tarpusavio jungčių klausimas. E, komisija jau prieš kurį laiką organizavo e, studiją, kurioje buvo siekiama įvertinti, kas nutiktų, jeigu Rusijos dujų srautai būtų sustabdyti. Ir e, buvo įrodyta, kad tarpusio bendradarbiavimas galėtų sušvelninti pasiekmes. Uh, Dabar turime labai nestabilę padėtį tarptinio arenų ir dar daugiau turėtume skirti dėmesio būtent energetiniam saugumui. Dėl to mes sveikintume bet kokį pasiūlymą, kuris turėtų stiprinti energetinį saugumą ir plėtoti tarpusavio jungtis. Ačiū toliau, ponas Marijas. Vieną minutę. Pone pirmininkė, kadangi svarstome rytų partnerystę, aš norėčiau paminėti svarbų dalyką, susijusi su graikų populiacija gyvenčia Gruzijoje, teritorijoje, kur gyveno daugiau negu 500 tūkstančių graikų prieš kokį šimtmetį, tačiau žlugus Sovietų sąjungai dauguma grįžo į Graikiją, tačiau apie 15 tūkstančių graikų liko ten. E, kokiagi problema? Jie buvo Gruzijos E, piliečiai, jie išvyko, jie paliko savo nusavybę, savo namus, tačiau jiems išvykus tie namai buvo nelegaliai konfiskuoti, nepaisant tam tikrų dėtų pastangų. Šitas e, nelegalus konfiskavimo procesas tęsiasi ir Gruzijos valdžios institucijos e, nesima jokių žingsnių, kad graikų piliečių nusavybė būtų apsaugota. Aš manau, kad tai taryba turėtų į tai atkreipti rimtą dėmesį. Ponas Jakobčis. Aš tikiuosi, kad Rygos viršūnių sutikimas bus sėkmingas. Aš susitikinęs, kad visų šešių valstybių piliečiai nori europinės perspektyvos arba bent jau mato ES kaip kažką tai pozityvaus. Aš prisimenu, kaip mums prieš keltą dešimtmečių viskas atrodė, kada mes patys ketinome pasirinkti europinį kelią. Dėl to aš norėčiau, kad tas e, viršūnių sutikimas vyktų sėkmingai. Aš esu įstikinęs, kad mūsų prioritetas turėtų būti išlaikyti taiką ir palaikyti ekonominį bendradarbiavimą su rytų partnerystės valstybėmis. Tačiau taip pat sąlygos, kurias mes keliame, turėtų būti visų pirma europinės vertybės ir toliau pagrindinės žmogaus teisės, žiniasklaidos laisvė ir visi kiti dalykai, kurie sudaro ES. Apie tai turime kalbėti labai aiškiai. Mes nenorime ieškoti priešų, mes nieko nesima prieš Rusiją. Priešingai mes norime kurti partnerystę, kadangi norėtume, kad visi būtų mūsų partneriai. Ačiū. To baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Paskutinis kalbėtas bus Kaninė Lukaševica. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, visų pirma, leiskite man pabrėžti, kad šiandieną ir būtent kalbant apie šią konkrečią diskusiją, čia kalbu aukštosios įgaliotinės ponios Margarinį vardu. Ir jūs turėtumėte taip pat e, primti tai domen. Kita vertus, kaip pirminkačios valstybės atstovė, aš galiu tik tai akcentuoti, kad keletas komisarų šiandien jau nuvyko į Rygą, kadangi vyksta keletas pagalbinių renginių, pavyzdžiui, Rytų partnerystės žiniasklaidos konferencija, jie jau prasidėjo. Todėl mes, kaip pirmkantį valstybę, iš tikrųjų labai dėkingi komisijai už sėkmingą bendradarbiavimą rengiant Rytų partnerystės e, viršūnių sutikimą ir puiku, kad keletas komisarų jau dabar yra Rygoje. Grįžtant prie diskusijų, leiskite man vėlgi taip pat ir aukštosios įgaliotinės vardu, pabrėžti, kad mes ateičiai siklausime į visą tai, kas šiandien buvo čia išsakyta diskusijų metu. Ir galiu Jūs patikinti, kad e, mes primsime domen visus Jūsų komentarus bei pasiūlymus. Noriu dar kartą pakartoti, kad Rygos viršūnių sutikimas turėtų parodyti, kad rytų partnerystė lieka mūsų prioritetas ir mes pasiūsime aišku politinį signalą, kad Pirma, ES ir toliau tvirtai e, pasiryžusi plėtoti rytų partnerystę ir ieškos kiekvienai iš savo nepriklausomų ir suverenių rytų partnerių pritaikytos individualios politikos. Mes ir toliau tęsime savo paramą toms partneriams, kurios ryžosi uh, mobilizuoti savo visuomenės ir imtis pačių rimčiausių reformų būtent per asociacijos sutartis. Tai žymi naują lygmenį mūsų santykiuose su rytų partneriais. Tai yra su tais trim pasirašysiais partneriais. Mes be abejo perėsime į naują pačių rimčiausių santykių e, lygmenį. Kita vertus, negaliu akcentuoti, kad labai svarbu palikti šitą partnerystę atvirą ir įtraukti visus. Taigi ES palaikys ryšius su visais partneriais, su visomis partnerėmis, nepriklausomai to, kiek gilus santykiai su ES. Toliau reikėtų akcentuoti, kad e, reikės didinti komunikacijos pastangas. Kitaip sakant, reikia geriau išaiškinti, kas yra ir kas nėra rytų partnerystė. Na ir pirmiausia, reikia akcentuoti, kad be abejo šita partnerystė nenukreipta per šiokią trečią šalį. Mes tęsime savo dialogą su tais, kas meta šiom idėjom iššūkį. Keletas iš jūsų taip pat kelia klausimą dėl Europos perspektyvos Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai. Ir kiek tai atsispindės Rygos deklaracijoje. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad e, Junktinės deklaracijos e, rengimas rytų partnerystės viršūnių sutikimui dar tebe vyksta. Ir vėlgi mes stengiamės, kad procesas būtų atviras ir mūsų valstybėm narėm, ir partneriams. Darybos tebe vyksta ir todėl šiame etape kol kas laukiame, kuo baigsis galų galia šitos darybos. Tas platus sutarimas turės atspindėti visų valstybių specifinius poreikius, prioritetas ir lūkesčius. Ir taip pat bendrus interesus, kurie vienyje su ES, taip pat turėtų atspindėti ir ES interesus, e, to būdu bandant e, realiai vertinti, ką galima pasiekti per tinčius keliarius metus. Šiame kontekste Ryga turėtų visų pirma pabrėžti, kad mūsų santykiai perėjo į kitą lygmenį su trim partneriam, su kuriuom e, pasirašytos pačios ambicingiausios iki šiol e, dvišalės asociacijos sutartis. Kita vertus, Taip pat turėtų pabrėžti mūsų pasirengimą su likusiomis valstybėmis irgi darbuotis ieškant jom tinkamų modelių ir sprendimų. Aš tikiu, kad e, visų mūsų nuomonė sutampa, jog rengiantis rytų partnerystės viršūnių sutikimų Rygoje, e, šis procesas yra tiek svarbus, kad iš tikrųjų galima e, kiek detaliau išnagrinėti kai kurias temas ir skirti tam papildomą laiko, tačiau e, aš gerbiu jūsų darbo tvarkę, aš suprantu, kad laikas spaudžia, todėl pabaigai tik tai paminėsiu, kad iš tikrųjų labai vertinu jūsų pasišventimą, jūsų palaikymą rytinės partnerystės procesui, taip pat jūsų ryšius su nacionaliniais e, parlamentais ir Ernesto vaidmenį. E, Urbanės vaidmo mm, nušviečiančios partnerystės aspektus yra taip pat labai svarbus. Na ir be abejo, mes turime išnaudoti visą rytų partnerystės potencialą. Labai dėkoju visiems už jūsų indėlį, už jūsų palaikymą rytų partnerystės politikai ir labai dėkoju, kad jūs nebejingi ir kad jūs taip pat manote, kad rytų partnerystės viršūnių sutikimas Rygoje turi būti sėkmingas. Ačiū jūs, už Jūsų dėmesį. Ačiū ponė. Tuo baigiame šią temą, šią diskusiją.